Io sarei pronto a iniziare. Buonasera a tutti, benvenuti. Ma abbiamo qualche problema con eh, alcuni colleghi. Taigi galime pradėti darbą. Labadiena, pradėkime darbą. Labai gaila, bet kai kurie kolegos dar netvyko, o mes jau turėsime balsuoti. nors ir retas atvejas, bet šį kartą atėjau lygiai trečią valandą. Ir aš norėčiau paprašyti, kad e, balsavimą trečią valandą pirmąjį nereikėtų numatyti. Ne visi atvyksta laiku. E, man, pavyzdžiui, teko pereitą vakarą atvykti į Briuselį, kiti to padaryti negalėjo. Tad ateityje prašyčiau sekretoriatą pirmadienį apskritai nebalsuoti. Būtų geriausia balsuoti antradieniais. Ačiū. Ačiū už pastabą. Taip, tikrai. Ši procedūra yra įprastinė, bet kaip kad e, žinai, mus spaudžia terminai, nes Envi komitetas balsuoja rytoj. Kai kurie kolegos paprašė prie A punktų šį klausimą išnagrinėti. Aš manau, kad APP e frakcijos nariai jau atvyko. Atrodo, kad taip. Na, tokiu atveju pradėkime balsavimą. Tikėkime, kad kolegos dar prie mūsų spės prisijungti. Taigi, jeigu prieštaravimų nėra, tada tvirtiname darbo atvarkę. Šiandienos ir rytojus darbo atvarkę. Taigi, laikysime ją patvirtintą. Šiandienos posėdžis yra transliuojamas internetu. Na, o vertimas užtikrinamas 19 kalbų. Taigi pirmiausia, norėčiau pasiūlyti imtis trečiojo punkto. Maisto krizė, sukčiavimas maisto tiekimo grandinėje ir jos kontrolė. Šiuo klausimu kolega Ulrike Rodus rengia pranešimą. Tikriausiai prisimenate, kad lapkričio ketvirtą dieną praėjusio posėdžio menu, metu nagrinėjome tą pranešimą rengiamą savo iniciatyvą. Aplinkos komitetas yra kompetitingas komitetas šioje srityje. Šis sprendimas be jokios abejonės yra e, susijęs su Arklienos skandalu. Pranešime e, prašoma imtis priemonių tam, kad atsakamumas būtų užtikrinamas. E, prašoma taip pat užtikrinti vartotojų į teisę informaciją bei paskatinti geresnės hygienos sąlygas visiems gamybos grandinės etapams. 73 iš viso pakeitimai yra dėl šio pranešimo pateikti. Uldžekė, ar norėtumėte pasisakyti? Dėkoju. Mm, labai daug negalėčiau čia pasakyti. Norėčiau tik tai padėkoti visiems kolegams, nepaisant e, labai trumpų laiko terminų, už bendrą darbą. Gaila nespėjome net ir šešėlinių pranešėjų paskirti dėl laiko trūkumo. Na, bet visos frakcijos savo patarėjais bei techninę pagalbą labai konstruktyviai prisidėjo ir labai glaudžiai bendradarbiavimo su šio darbo metu. Taigi norėčiau visiems nuoširdžiai padėkoti. Taip pat norėčiau pritarti tam, ką sakė kolegė. Pirmadienį sudėtinga yra balsuoti, bet labai gaila aplinkos komiteto. Aplinkos komitetui reikalingi mūsų šiandieninio balsavimo rezultatai. Visi tie, kurie prisidėjo prie šio darbo tikrai labai intensyviai ir atsidavę, tai darė, buvo pamiršti e, partiniai skirtumai tam, kad būtų surastas kaip įmanoma geresnis ir protingesnis sprendimas čia. Ačiū visiems. Pirmininkas. Ačiū Ulrike. Ar visi e, įkišote korteles į mašinas, į balsavimo aparatus? Taigi pirmasis kompromisas, dabar dėl jo balsuosime. Kas už pranešęs už, kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. Antrasis kompromisas. Kas už, prieš. Susilaikė. Priimta. Trečiasis kompromisas. Kas už, prieš. Susilaikė. Priimta. Ketvirtas kompromisinis pakeitimas. Kas už, prieš. Prieš susilaikę, priimta. Toliau 71 pakeitimas. Kas už? Pirmininkas sako, kad geriau balsuoti elektroniškai. Taigi pradedame dėl 71 pakeitimo balsuoti elektroniškai. Smith pakeitimas. Prašome balsuoti. Balsavimas baigtas. Ar jau visi balsavote? Atrodo, kad neturi kortelės, ar ne? Na, dėl Džono Levijos atsižvelgsime į jo balsą, nepaisant pamirštos kortelės. Taigi pritarta, atrodo, kad rezultatai rodo, jog pritarta. Toliau septintasis pakeitimas. Aylward, Reimers ir kitų. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Toliau Nikolson pakeitimas devintas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. Toliau dešimtas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. Toliau vienuoliktas. Nikolson. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. 12 toliau. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtintas. 14 toliau. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Toliau 15. Jaro. Už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 16. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 17. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 18. Hoslinkas už, prieš, susilaikė, priimta. 19. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 20. Skota. Už, prieš, susilaikė, atmesta Atmesta. 21. Už, prieš, susilaikę, atmesta. 22 pakeitimas skota. Už, prieš, susilaikę, atmesta. 23 toliau. Už, prieš, susilaikę, atmesta. 24. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 25. Skota. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 26. Už, prieš, susilaikė, atmesta. Na ir dabar pereikime prie 33 pakeitimo už, prieš, susilaikę, priimta. Toliau nuo 38 iki 46. Kas už? Nuo 38 iki 46. Už. Prieš. Patvirtinta, atrodo. Patikrinkime elektroniškai. Balsuojame. 38-46 pakeitimai. Ar visi jau balsavote? Baigėme balsavimą. Patvirtintas, taip tikrai. 47 toliau. Už. Pakelkite rankas. Prieš susilaikę atmestą. Toliau 48-50 Nikolson ir kiti, kas už prieš susilaikė atmestą. 59 toliau. Kas už? Už. 59. Nikolsono. Nepamirškite, dėl ko balsuojame. Už, prieš. Palaukite, palaukite, patikrinkime. Elektroniškai. Ne, Man dabar sako, kad reikia dar sugrįžti prieš, prie ankstesnių, dėl 52 jaro reikia balsuoti pakeitimo. Taigi 52 jaro pakeitimas, kas už, prieš. Ne, balsuokime elektroniškai, dėl 52 elektroniškai balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinti, ar ne? Pažiūrėsime. Taip, Priimta. Toliau. 53. Nikulesku už prieš patvirtinta, sakyčiau. Patikrinkime, ar ne? Ar atsiimtas? Ne? Tada 55. 54 atsimtas, tai 55 dabar kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 59 toliau. Dėl 55 norėtumėte patikrinkite, patikrinti ar ne? Jeigu ne, tai 59. Kas už? Prieš. Sakyčiau, kad patvirtinta. Patikrinkime galbūt. Elektroniškai. Balsuojame elektroniškai. Dėl 59 Nikolsono pakeitimo. turėtų būti patvirtinta. Baigiame balsuoti. Taip, tikrai patvirtinta. 63 toliau Reimers. Kas už? Prašau pakelti rankas prieš. Susilaikę atmestą. Ar norėtumėte patikrinti? Gerai, tada patikrinkime elektroniškai dėl 63. Kas už? Balsuojame. Aš sakyčiau atmesta, bet netgi dauguma, didelės daugumos persvara. Baigėme balsavimą. Taip tikrai atmesta. Netgi didelė persvara. 64 toliau. Už. Balsuojame. Elektroniškai. Kas už? Balsavimas baigtas. Vėlgi atrodo, kad didelę persvarą atmestas šitas pakeitimas. Dabar prašau pakelti rankas dėl 65 Nikolson pakeitimo. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 66. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 67. Už, prieš, susilaikė, atmesta. Patikrinkime elektroniškai. 67 pakeitimas, Smitho pakeitimas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Jas, yes, sako pirmininkas, patvirtinta. 68. Kas už? Pakelkite rankas. Andrėjų ir Tarabela pakeitimas. Kas už? Prieš. Atmesta. Toliau 73. Pranešėjo pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikę. Priimta. Mėly kolegos, dabar balsuosime dėl viso teksto. Elektroniškai balsuosime. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Sveikinu pranešėją. Taigi iš karto dabar aplinkos komitetui persiusime šiuos rezultatus tam, kad į juos būtų atsižvelgta. Dėkuoju, pereikime dabar prie ketvirto darbo tvarkės punkto. Čia yra nuomonė. Tolesni veiksmai dėl teisėkuros įgaliojimų delegavimo ir valstybių narių vykdomos komisijos naudojimos įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės. Jūs tikriausiai pamenate, kad Strasbūrą plenarinio posėdžio metu deleguoti ir įgyvendinimo teisės aktai buvo aptarti dėl žemės ūkio politikos ir kaip žinia tie aktai pasirinkimas, tiksliau tarp jų labai e, svarbus yra. Ir dabar balsuosime dėl pranešimo, kurį savo iniciatyvą parengiau dėl jūri komiteto iniciatyvinės nuomonės. Vienas pakeitimas tik tai yra pateiktas. Beje, labai derantis su, su tekstu. Čia tiesiog skatinama komisija per daug nepiknaudžiauti deleguotas įsesiais aktais. Mes jau kartą tai sakėme, išsakėme plenarnio posėdžio metu. Taigi dabar balsuosime dėl ponios Lulink pakeitimo. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Galutinis dabar balsavimas dėl visos nuomonės dėl viso pakeitimo. Kas už, prieš? A, pamiršau, sako pirmininkas, balsuojame elektroniškai dėl viso dokumento. Pradedame balsavimą. Dėl pranešimo balsuojame. Balsavimas baigtas. Taigi štai, pranešimas patvirtintas 24 balsais. Ačiū kolegos. Ir dar vienas labai trumpas balsavimas, penktasis darbo tvarkės punktas. Atnaujintas susitarimo memorandumas su JAV, kuris dabar yra peržiūrėjimas. Apie tai jau daug kalbėjome. Čia yra susiję tai su galviena iš galvijų, kurios auginant nebuvo naudoti tam tikri augimą skatinantis hormonai. Ir dėl padintų muito tarifų čia. Taip pat šis pranešimas yra. Prainta komitetas turėtų balsuoti 27 dieną, todėl mes turime iki tol e, balsuoti. Taipogi, aš esu pranešėjas. Čia yra susitarimo memorandumo su JAF peržiūrėjimas. Šis protokolas yra tarptautinis protokolas, todėl tam reikalingas parlamento pritarimas. Mes negalime teikti pakeitimų, galime tik tai pritarti arba atmesti. Taigi vienas tik tai balsavimas čia bus. Vicepirmininkas ponas Bovė paprašė žodžio. Gerbiamas pirmininkė, klausimą vieną norėčiau užduoti. Nelabai suprantu, kodėl dabar į šį dokumentą, už kurį balsuosime, yra įtraukta peržiūros kas pusę metų principas. Kodėl dabar yra palenkinamas procesas ir kas pusę metų tai yra dabar numatyta. Norėčiau sužinoti, kodėl taip yra padaryta prieš balsuodamas. è, è, un, è un fatto procedurale, Giuseppe, come mi spiega adesso. Čia yra tiesiog procedūrinis klausimas, kolega Žozė, kaip kad sekretariatas man pakuždėjo. Jeigu dabar nebalsuosime, tas pusmetinis procesas kaip ir niekiniu taptų. Taigi mes kas pusę metų turime tai daryti tam, kad būtų laikomasi to reguliaraus patikrinimo, kuris yra numatytas. Ar taip, ar ne? Taip, sako pirmininkas. Jeigu daugiau nebus pastabų ir klausimų, balsuokime. Ne. Prieš tai dar Žozė vėl žodžio paprašė. Man atrodo, kad dėl to kils problemų. Aš suprantu, kad reikia tęsti šį procesą, pereiti iš antro į trečiąją etapą, tam, kad e, tai galima būtų gyvendinti. Taip, aš tam pritariu, nes e, šiuo metu kaip tik baiginėjame tą 12 e, metų trukmės kovą, tai yra galutinis etapas. Tai aš suprantu, bet nesuprantu, kodėl dabar čia yra įtraukiamas tas e, kas pusmetinis patikrinimas, kodėl šis principas e, įtraukiamas. JAF galės tiesiog pakoreguoti savo importą ir dar didesnį spaudimą mums e, vykdyti. Ir kaip tik tai yra daroma tuo metu, kai dėl laisvosios prekybos sutarties yra deramas. Aš nenoriu dabar čia, kad būtų kažkokiu tai papildomų dovanų teikiama nuolaidų mūsų ekonominiams partneriams. Allora, io, eh, è una, mi, mi confermano che è una procedura. Man dabar vėlgi kolegos patvirtino, kad tai yra tiesiog eilinė ordinari procedūra. Be šio balsavimo, be kas pusmetinio patikrinimo bals, parlamento balsas taptų niekiniu tiesiog. Diskusijų nebus šiuo klausimu. Jeigu pageidauji įsigilinti šį klausimą, galbūt su teisėjai, kurios biuru galima būtų tai padaryti. Tai ar būtų dabar balsav, balansuojančių prieš? E, ne, bet balsuokime elektroniškai. Balsavimas pradedamas. Capisco la sua domanda perché non vedo dove ci sono questi sei mesi. E Votazione chiusa. Balsavimas baigiamas. Grazie. Bene, approvato. Passiamo avanti. Ačiū patvirtintas. Šis klausimas, teskime. Toliau. Na, o dabar šeštas klausimas gyvūnų sveikata. E, pirm, tiksliau pranešėja yra mūsų vicepirmininkė Marit Paulsen. Pradėsime dabar klausimus dėl gyvūnų sveikatos. Turėsime dabar progos išklausyti ekspertų šių klausimų. Bet prieš tai norėčiau paprašyti ponios Marit Polsan pristatyti savo ataskaitą, tiksliau pranešimą. <clears throat> Tak, ordförande. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Europos komisijos pasiūlymas dėl gyvūnų apsaugos teisės akto turėtų pakeisti apie 50 įvairių ES teisės aktų šitoj srity ir sumažinti tų aktų skaičių iki penkių. Tai turėtų būti paprastas, atviras, aiškus reglamentas, kuris e, leistų labai aiškiai paskirstyti atsakomybę ir užduotis, prižiūrint ir kontroliuojant e, įvairiausias užkrečiamas gyvūnų ligas. Komisijos pasiūlymas yra labai svarbus taip pat ir visuomenės sveikatai, nes apie 70 procentų mūsų infekcijų ir lygų iš tiesų yra paplitę ir tarp gyvūnų, ir tarp žmonių. Yra bendros. Tačiau nekalbama apie gyvūnų sveikatos įstatymą, o verčiau apie užkrečiamas gyvūnų ligas. Ir konkrečiai tas ligas, kurios gali sklisti tarp gyvūnų ir žmonių. Europos gyvūnų sveikatos teisės aktas, kuriame nustatomi bendri principai dėl priežiūros, atsakomybės ir e, kvalifikacijos suteikimo yra labai svarbus. Būtent e, Europos parlamentas e, nekarta reikalavo, kad e, toks pasiūlymas būtų patiktas. Tačiau komisijos teikiamas siūlymas e, nėra visiškai toks, kokio mes norėjome. Žinoma, tai nereiškia, kad jis visiškai neaktualus. Yra labai aiš, aiški sąsaja tarp gyvūnų sveikatos ir gerovės ir visuomenės sveikatos. Tai yra vienas iš pagrindinių principų, kurį mes dabar vadiname bendra sveikata, kabutėse. Ir tai ypatingai aiškiai atspindima dešimtoje konstatuojamoje dalyje. Labai svarbu, kad remtumės tuo principu ir matytume tą sąsąją tarp gyvūnų sveikatos ir geros gyvulininkystės. Kita svarbi problema yra sulaukėjusių naminių laikomų gyvūnų problema. Mums reikia sustiprinti jų priežiūrą ir kontrolę ir su ta problema kovoti. Žinoma, tuo turi užsiimti kompetitingos institucijos. E, tokius pabėgusius laisvus e, laikomus gyvūnus reikėtų traktuoti kaip laukinius gyvūnus, nes už juos dabar niekas neatsako. E, šitas mūsų aptariamas teisės aktas eis draugės su 106 deleguotais ir, e, šimtu, ir 56 įgyvendinimo aktais. E, tai keičia bent 500 ar daugiau iki šiol egzistavusių komiteto procedūrų, taigi tai yra reikšmingas žingsnis supaprastinant teisės nuostatas. Tačiau turime žinoti, kad bent pusė dabar numatytų įgyvenimų ir deleguotojų aktų komisijai suteiks didesnių galių, negu kad ji turi dabar. Ir kas yra svarbiausia, tai užtikrinti, kad teisės aktas būtų lankstus, jį galima greitai keisti, jeigu reikia spręsti naujų lygų ar lygų protrukio problemas. Savai mes sprantama, e, šiame e, teisės akte nereikėtų bandyti spręsti visų techninių smulkmenų, tačiau reikia tinkamas pusiausvėras tarp nuspėjamumo ir lankstumo. Labai svarbu, kad teisės akto tekste atsispindėtų patys pagrindiniai principai ir gairės. Tuo tarpu smulkmenos, detalės, tada galėtų komisijos ar ekspertų būti nustatomos vėliau. Su sąlyga žinoma, kad e, bet kokie komisijos sprendimai bus e, paremti naujausiamis mokslo žiniomis. Taip pat labai svarbu akcentuoti ir 30-ame pasiūlymas straipsnėje tai taip pat yra atspindėta, yra tai, kad reikia tinkamai atsižvelgti į Europos maisto saugos agentūros nuomonės. Apskritai, e, šis komisijos pasiūlymas yra sunkiai apibūdinamas, nes labai sunku dabar numatyti, kaip ten įtvirtintos nuostatos veiks praktikoje. E, iki 2019 metų gruodžio 31 komisija turėtų pateikti parlamentui ir tarybai apžvalgą tos patirties, kuri bus sukaupta taikant e, šį teisės aktą, apimant taip pat ir deleguotosius ir įgyvendinimo aktus. Kaip tos nuostatos įgyvendinamos praktikoje. Dar vienas svarbus e, šios problemos aspektas yra atsparumas antibiotikams. Komisija stengiasi greitai ir efektyviai veikti kovojant su įvairiomis lygomis. Tai yra sveikintina. Tačiau e, visuomeniai, ko gero daugiausia, žalos padaro endeminės lygos, kurios yra nenaudo, neminimas, e, neminimos šitame teisės akte. Ir būtent toms lygoms daugiausia naudojami antibiotikai, toms lygoms gydyti daugiausia naudojama, naudojami antibiotikai ir tai verčia mus kalbėti apie atsparumo antibiotikams problemą. Todėl reikėtų siekti, kad būtų numatytos ir tam tikros aktyvios priemonės, kovojant ir, e, ir kontroliuojant taip pat ir neužkrečiamas lygas. Na yra ir dar viena rimta problema. Mums būtina laisva rinka, tačiau e, visiškai mums nereikia laisvo lygų judėjimo ir plitimo. Savame sprantama, niekam nesinori matyti nau, e, senųjų sienų tarp valstybių narių atsiradimo vėl. Tad e, reglamente šią prasme mes turime numatyti tam tikrą pusiausvyrą, turime leisti valstybėms narėms imtis saugumo priemonių, bet tik tai su sąlyga, kad jos e, griežtai remsis mokslo žiniomis, o ne atspindės ekonominių interesų ir netaps kliūtimi prekybai. Dėkuoju, ponė Paulson, už jūsų pranešimą. Dabar pagal mūsų numatytą programą aš suteiksiu žodį norintiems pasisakyti komiteto nariams, paskui suteiksiu žodį komisijos atstovui, o paskui galės pasisakyti mūsų ekspertai. Ir pirmiausia, ponui Vakstholm iš e, Švedijos universiteto bei e, daktarai Valentina Almansa Delara. Dabar ponas Agnių turi žodį, po to ponė Jėglė. Dėkuoju, pirmininkė, kiek nustebau, kad pirmam sutikėte žodį. Aš norėčiau pasakyti tik tai keletą dalykų, reaguodamas į ponios Paulson pasisakymą. Ji pasakė, kad niekas nenori grįžti prie sienų kontrolės. Na, Aš turiu pasakyti, kad aš esu tarptų, kurie taip galvoja. Ir visų pirma, aš turiu galvoje pasitlygės plitimą, jį daugiausia plinta iš rytų Europos, tai e, yra baisi lyga, kurią perneša e, paklydę pabėgę šunys ir katės, ji perduodama ir žmonėms, todėl man tikrai nesinorėtų, kad kažkas e, keliaudamas lagamine atvežtų ir tą lygą. Dar viena problema, kurią reikėtų paminėti, yra afrikinis keulių maras, nes e, ši lyga į vakarus sklinda iš Azijos. Mano šalyje E, Britų mokslininkų pastangomis yra sukurtas tos lygos gydimo mechanizmas, tačiau e, dėl ES žaliųjų lobistų mes negalime to metodo skleisti plačiau. Ačiū. Kolega dabar Elizabeth Jėger. Ačiū. Dėkoju pranešėjui, poniai Paulsen tiksliau, už visą atliktą darbą. Labai nedaug turėjo jį laiko savo tekstui parengti. Visi tikriausiai yra susipažinę su e, tuo, kad reikalingas labai didelis parengiamasis darbas siekiant prognozes ateičiai numatantį pranešimą parengti. Taigi tikrai labai puikus darbas, norėčiau tik tai pagirti. Na, o dabar dėl atskirų klausimų norėčiau papildomo informacinio e, posėdžio. Galbūt galima apskritai būtų jį atšaukti čia iš klausimų programos. Gyvūnų sveik gyvūnų sveikata nėra gyvūnų gerovė. Nereikėtų painioti šių dviejų dalykų, tam, kad argumentai nebūtų čia taipogi painiojami. Aš suprantu, ponia, ponia, pana Ag, Agnen, e, aš suprantu, kad mes gyvename e, atvirame pasaulyje, atvirų e, sienų pasaulyje. Taip, jūs minėjote afrikinį keulių marą bei paukščių gripą. Žinote, kartais nebūtina užsikrėtusių žmonių, kad jie tą lygą perneštų, pakanka, tik tai, panenka, pakanka vien tik tai prastesnių oro sąlygų, tarkime, ir to pakanka užkratui pernešti. Nereikėtų čia dabar kažko tai konkrečiai kalti prie kryžiaus. Štai, pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje yra barsukų e, problema. Na taip, žinome, kad yra problemų, e, nereikia čia dabar pirštais bandytis, reikia bandyti kartu dirbti ir žiūrėti, kaip bandyti spręsti šią problemą kartu. Dėkoju poniai Paulsen ir paprašyčiau kolegų e, labai pozityviai pažiūrėti į jos darbą. Ačiū. Pirmininkas. Ačiū. Dabar ponui Šmitui žodis. Dėkoju, pirmininkė. E Labai trumpai, kaip pranešėjas iš savo frakcijos, e, tiesiog norėčiau pasveikinti Bonė Palsin su gerai parengtu pranešimu. E, svarbu, kad jame susitelkiama ties užkrečiamomis lygomis. E, žinau, kad parlamentarai kitose komitetuose galbūt linksta ir kitokias lygas čia įtraukti, bet vargu ar tai reikalinga nes pranešimas yra tikrai sutelktas, sufokusuotas. Mes turime visi sutarti dėl bendro tikslo. Aš pritariu uh, ponios Paulson nerimui dėl deleguotų ir gyvenimo aktų. E, tikiuosi iš komisijos išgirsti apie tai daugiau, kad tai būtų labai sisteminis e, pranešimas. Tad tiek šiandien ir norėjau pasakyti. Grazie, Smith. Allora, Pirmininkas, ačiū kolegai Smith. Dabar suteiksiu žodį Sanko generaliniam direktoratui, direktoriui Bernarui Van Gioten. Prašom. Yes, uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, first, let... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti poniai Paulson už uh, didžiulį atliktą darbą. Dirbant su šiuo pasiūlymų jau minėta, kad tai didžiulis pasiūlymas, juo keičiamas apie 40 direktyvų, e, kai kurios iš jų jau veikia 50 metų ir kai buvo paminėta, e, e, dėl tų 40 direktyvų komisijai reikėjo priimti apie 600 kitų teisės aktų Tačiau atveju kalbame apie supaprastinimą. Tačiau e, tas supaprastinimas yra ne todėl, kad e, lengviau galėtų sklisti lygos. Ta turime turėti galvoje. E, parlamento nariai kalbėjo apie pasiutlygės plitimą ES kitų lygų plitimą ir iš tikrųjų labai svarbu, kad valstybės narės galėtų veiksmingai kovoti su tokiu plitimu ir e, lygos protrukio atveju. E, Užtikrinti, kad jos toliau nespristų, reikia pasakyti, kad 2001-aisiais e, snukio ir nagų lygos atveju Britanijoje mums pavyko būtent taip ir padaryti. Mes e, Norime, kad e, lyga ir liktų toje vietovėje, kur ji atsirado ir toliau nesklistų. E, nuomonės projektas iš esmės e, remia mūsų pasiūlymą, pagrindinius jo elementus ir kaip e, jau buvo sakyta, tai nėra pasiūlymas dėl gyvūnų gerovės ar GMO, iš esmės tai pasiūlymas apie gyvūnų e, lygas ir tai yra labai svarbu, kad mūsų ūkininkai galėtų gyvūnus auginti. Ir e, aišku, e, reikia susijęti e, riziką e, viešajai sveikatai ir vartotojams. E, ir tuo pačiu metu mes turime užtikrinti sklandų vidaus rinkos funkcionavimą. E, valstybės narės, e, kai renkasi, kaip e, kovoti su tam tikromis lygomis, neturėtų išleisti iš akių europinės perspektyvos. Mes nenorėtume, kad valstybės narės kaip nors kenktų vidaus rinkos funkcionavimui. Kalbant apie deleguotosius ir gyvenimo aktus, kaip jau buvo kelių kalbėtojų minėta, labai svarbu išlaikyti komisijai galimybę e, išlaikyti gana plačias e, teisinės galės. Žinoma, tą reikės daryti, bendradarbiaujant su parlamentu ir valstybėmis narėmis. Paskutinė problema, kurią norėčiau paminėti, Ir apie tai kalbėjo ir ponia Pal, Palson, eina kalba apie e, naminius, e, laikomus namie gyvūnus, kurie yra pabėgę. E, šis e, teisės e, aktas e, apriepia tokius gyvūnus, tad turėsime ir galimybę kovoti su lygomis, kurias tokie gyvūnai skleidžia. Dėkui. Ačiū. Dėkoju Sanko generalinio direktorato atstovui. Dabar žodis poniai Paulsen prieš ekspertų pasisakymus. Dėkoju. Aš visiškai suprantu Jungtinės karalystės poziciją. Pati esu švedė ir Švedijoje man taipogi daromas didelis spaudimas tam, kad būtų griežčiau saugomos sienos. Aš visiškai suprantu jūsų argumentus, tačiau turime e, surasti pusiausvirą tarp e, veikiančios rinkos ir kitų imperatyvų. Mes e, vis dar kenčiame dėl ekonominės krizės, e, nedarbo lygis yra didžiulis, mums reikalinga atsigaunanti ekonomika. Pasiūlyme kalbama apie specialiasias sąlygas valstybėms narėms, toms valstybėms narėms, kurios turi sienų su rytų Europą. Uh, šioms valstybėms narėms turi būti teikiamos ypatingos priemonės kovai, tarkime, su e, afrikiniu keuliu maru. Turi būti surasta pusiausvyra čia. Dabar dėl deleguotojų teisės aktų, tiksliau deleguotojų aktų. Dabartinėme pasiūlyme yra pateikiama šiek tiek griežtesnė formuluotė, kuri sako, kad komisija turi atsižvelgti ekspertų bei suinteresuotojų šalių nuomonę šiame procese. Šie subjektai turi teisę išsakyti savo pozicijas patvirtinant deleguotosius aktus. Po penkerių metų komisija turės pateikti ataskaitą dėl to, ar buvo pasiekti tikslai. Ačiū. Pirmininkas, dėkoju. Dėkoju poniai Paulsen mūsų vicepirmininkiai. Prašom. Ačiū pirmininkė. Labai trumpą klausimą norėčiau užduoti. Išklausiau komisijos atstovo. Jis kalbėjo apie laukinius arba sulaukėjusius gyvūnus. Norėčiau pasinaudoti progą dabar, kadangi jau kalbame apie šią direktyvą ir pakeitimus, ir pakalbėti apie laukinių gyvūnų klausimą. Nežinau, ar čia tik tai vertimo ispanų kalba problema reikia reikėtų galbūt kalbėti apie tuos silvestrės gyvūnus ispaniškai, nes laukiniai gyvūnai yra tiesiog laukia gyvenantis gyvūnai, bent jau ispanų kalboje. Kartais, pavyzdžiui, karvės ganosi laukia, bet nebūtinai jos yra laukinės. Reikėtų ispaniškai, bent jau ispanišką e, versiją pataisyti ir pasakyti silvestrės gyvūnai. Dėkoju, sako pirmininkas žodis pranešėjai. Iš karto pabandysiu atsakyti. Laukinių gyvūnų apibrėžimas. Tai yra tie gyvūnai, kurie neturi šeimininko. Niekieno gyvūnai, taip sakant. Niekas nėra atsakingas už šiuos gyvūnus. Niekas, nei, nei žmogus koks nors, nei įmonė, pavyzdžiui, gatvės laukiniai šunis arba, pavyzdžiui, laukiniai pelniai. Tai čia būtų vienodai traktuojami tie abu gyvūnai pagal tą pačią kategoriją. Visiškai sutinku su jumis, tačiau galbūt ši problema susijusi vien tik tai su ispanų kalbos e, vertimu. Su ponios Paulsen apibrėžimu aš sutikčiau gyvūnai, beglobiai, taip sakant, gyvūnai, gyvūnai be šeimininko. Na, o pavyzdžiui, ispanų kalbos versijoje kalbam apie laukinius gyvūnus. Aš nemanau, kad žmogaus e, paliktas šuo tampa laukiniu. Manau, kad gal ir kitose kalbinėse versijose tų problemų gali kilti. Ar komisija norėtų pasisakyti? atleiskis pirmininkės, ispaniškai menkai moku. Galiu. Nežinau, ar teisingai supratau problemą. Ne, mes nenorime įtraukti tų gyvūnų, kurie yra laukiniai. Taip, į šį klausimą dar pasigilinsime. Jeigu nėra e, daugiau prašančių žodžio, tai manau galime pradėti mūsų klausimus. Pirmiausia, suteiksiu žodį dviem ekspertam, kurie šalia manęs dabar jau ir sėdi. Ponas, pirmiausia, ponas Ivar Valksholm, jis yra Švedijos universiteto agronomijos profesorius. Na, o po to iš karto žodis bus ponui Valentinan Mansa Delara, kuris yra Ispanijos žemės ūkio ūkio, maisto ir aplinkos ministerijos atstovas. Po to išklausysime norinčių pasisakyti ir po to tada dar keturiem kalbėtojams suteiksime žodį. Ačiū. Uh, Ačiū pirmininkė, ponės ir ponai. Dėkoju iš kvietimą dalyvauti šiame posėdėje. Atsiprašau, kad uh, galbūt uh, šiek tiek jaudinsiuos. Pradėsiu nuo štai kokios minties. Aš kaip mokslininkas įvairiose ES mokslinėse struktūrose dirbu jau 16 metų. Aš nesu teisininkas ir man atrodo, kad šitas teisės akto projektas yra geras. Tačiau tai yra teisės aktas apie užkrečiamas lygas. Čia nekalbama apie gyvūnų. Tai nėra gyvūnų sveikatos įstatymas įtrauktos tokios e, lygos kaip e, snukio ir nagų lyga, taip pat e, keulių karštinė, tačiau tokios įprastos lygos kaip diarėja arba kosulys nėra įtrauktos. Vis dėlto anksčiau ir vėliau mums reikės teisės akto dėl gyvūnų gerovės ir, man atrodo, e, jau formuojasi mokslinė nuomonė dėl to, kad reikėtų naudoti tam tikrus indikatorius, gyvūnų gerovės indikatorius. Dar viena mintis - laisvas gyvūnų judėjimas neturėtų reikšti tuo pačiu laisvo lygų judėjimo. Man atrodo, toks ir yra šio teisės akto tikslas. Pasakysiu kategoriškai jei nekontroliuosime gyvūnų lygų, tai negalime sukurti laisvos rinkos gyvūnų ir jų produktų. Tai lygų kontrolė yra tiesiog neišvengiama laisvos rinkos sąlyga. Tai jau buvo minėta. E, yra toks posakis, katė maiše nėra visiškai aišku, koks bus šio pasiūlymo m, mm, poveikis. Ar tame maiše rasime katę? I, tai, žodžiu, tai kol kas neaišku. Tik po penkerių metų paaiškės tie rezultatai. Todėl po penkerių metų reikėtų atlikti peržiūrą, įvertinimą, ar einame tuo keliu, koks buvo numatytas. Pranešėja minėjo, kad svarbu yra vadovautis įrodymais, faktais, kad teisės aktas ir jo įgyvenimas turėtų būti tuo grindžiami. Viena iš svarbiausių sąlygų yra pasirinkti tokį kelią teisės aktų pasiūlymams, kurie būtų grindžiami moksliniais įrodymais. Iš to atsiranda e, teisės akto stiprybę. Jis e, tokiu atveju gali galioti ilgą laiką. Dar vienas dalykas. Mes turime pripažinti, kad gyvūnų gerovė ir sveikata yra neatskiriamai susijusios. Be gyvulių, gyvūnų sveikatos, gyvūnų gerovės nepasieksime. Aš asmeniškai labai džiaugiuosi, kad į tai buvo atsižvelgta tais atvejais, kai buvo taikomos radikalios strategijos, lygų išnaikinimo strategijos, kad buvo atsižvelgta į gyvūnų gerovės aspektą ir tai mane džiugina šiame teisės akte. Keli kalbėtojai jau kalbėjo apie atsparumą antibiotikams. ši problema niekur nedingsta ir mes turime e, susimti ir ateityje ją protingai pradėti spręsti. Galbūt kažko nepastebėjau, tačiau manyčiau, kad kontrolė turėtų būti numatyta griežtesnė veisliniams gyvūnams, naudojamiems veisimui, kadangi jie kadangi jie yra veisimo piramidės viršuje, gali užkrėsti milijonus kitų gyvūnų. Veisimo gyvūnams turėtų būti taikomi daug griežtesni reikalavimai nei skerdimui numatytiems gyvūnams. Norėčiau šiandien pagirti Europos komisiją, parlamentą ir valstybės narės, nes tarp pastaruosius 20 metų buvo atveju, kai ES sėkmingai susidorojo su tam tikromis lygomis. Čia galima paminėti galvijų kempinlygės atvejus, kitas lygas. Vadinasi, ES jai parodo noro ir valios gali susidoroti su tomis problemomis. Čia galima paminėti ir salmonelės kiaušiniuose bei paukštienoje atvejai, nors ten e, atvejais yra jo sėkmė labiau abejotina. Reikėtų taip pat sėkmingai spręsti atsparumo antibiotikams problemą. Kai kuriuose valstybėse narėse daugiau kaip pusėje broilerius skerdenų nustatoma antibiotikams atsparių bakterijų. Akivaizdu, kad ilgainiui tokia situacija tęstis negali. Kelis kartus, kelis kartus, šiandien jau buvo teisingai pastebėta, e, sveikiems galvijams antibiotikų tikrai nereikia. Reikia pabandyti sustabdyti ir kovoti su tokių bakterijų plitimu. Reikia gerinti ūkių e, kokybę, reikia naudoti strategiškai vakcinas ir dezinfekcinės priemonės. Antibiotikų tikrai įmanomas e, sumažinti Tai rodo ir sėkmingai gyventas ES draudimas e, dėl antibiotikų naudojimo. Aš esu dirbęs Norvegijoje daug metų e, lašišo auginimo ūkiuose ir prieš 25 metus e, buvo pagaminama per metus maždaug 80 tūkstančių tonų lašišos. Antibiotikų būdavo sunaudojama 40 tonų per metus, o dabar sunaudojama tik tai 40 kg, tai 99 procentų sumažinimas, o e, lašišos užauginama 10 kartų daugiau, maždaug 1 milijonas tonų. Vadinasi, antibiotikų naudoti mažiau tikrai įmanoma. Apibendrinsiu. Tikiuosi, kad tie, kurie parengė šį pasiūlymą, jaučiasi taip pat išdidžiai, kaip e, žmogus sugebėjo surinkti IKEA baldą. E, pagrindinis raktas į sėkmę bus e, tai, ar mes nueisime teisingų kelių. Laisvas gyvūnų judėjimas neturi reikšti laisvo lygų judėjimo veisliniai gyvūnai turėtų būti kontroliuojami griežčiau. Ir reikėtų sėkmingai sugebėti kovoti su antibiotikams atsparių bakterijų paplitimu. Ačiū pirmininkė uždėmesį. Ačiū pranešėjui, profesoriui Voxholm. Beje, jis dirba EPSA agentūroje Parmoje ir vyks tenai netrukus. Toliau ponas Almansa Dėlera, jis yra Ispanijos žemės ūkio ministerijos atstovas. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Europos parlamentui už pakvietimą dalyvauti šiame renginyje. Dėkuoju už galimybę išsakyti Ispanijos žemės ūkio poziciją dėl šio labai sudėtingo pasiūlymo. Gyvename naujoje epochoje. Prevencija yra geriau negu kad pasiekmių valdymas, tai buvo nustatyta jau prieš kurį laiką. Pasaulyje atsiranda vis daugiau naujų lygų. Ir štai e, tiems, nu, tais naujaisiais laikais reikia naujų priemonių. Dabar komisija pateikė labai e, išsame, koordinuotą naują priemonę. Mes manome, kad tai geriau atitinka tarptautinius teisės aktus. Ypač e, epizodijų teisės aktus. Mes manome, kad šis pasiūlymas yra paprastesnis, lankstesnis. Tikrai e, nemažai komisijos pasiūlyme esančių elementų yra teigiamai vertintini. Tai, kas mums labiausiai patinka, tai išlaikyti europinį požiūrį gyvūnų sveikatos e, srityje. Tai būtų svarbiausia. Taigi dabar e, išsakiau tos teigiamus dalykus, dabar norėčiau pristatyti tai, kas mums mažiau patinka šio pasiūlymo problema yra ta, kad jis yra pernelyg bendro pobūdžio, ne pernelyg, ne, ne detalus šis pasiūlymas yra. Europos komisija e, kalba apie tam tikras galės, bet e, viskam reikalingos ribos. Kiekvienam straipsniui negalime numatyti dviejų, trijų delegavimo, deleguotojų aktų. Reikėtų šiek tiek apsiriboti čia. Ir mūsų manimų, kad svarbiausia dalykai turi likti pagrindinėme teisės akte. Ir jeigu taip jau nėra, tai valstybės narės dėl to turėtų spręsti. Be jokios abejonės, komisija kompetitinga turėtų būti tam tikrais klausimais, bet ne visais. Delegavimo galios yra tikrai labai plačios Todėl labai sudėtinga yra vertinti šį pasiūlymą, labai sudėtinga yra vertinti tas taisyklės, e, nustatytas tam tikroms taisyklėms, jeigu mes dar nežinome, kokios bus tos lygos. Aš nelabai galiu dabar įvertinti, ar X priemonė dabar būtų labai reikalinga ar tikslinga lygai, kurios mes dar nežinome. Tiksliau, nežinome, apie kokią lygą čia eina kalba. E, Taigi tas bendro pobūdžio tekstas labai kelia problemų dėl to, kad e, sudėtinga nustatyti, kokia linkme čia yra einama. Pagrindinėme teisės akte reikia aiškiai principus tam tikrus nustatyti. Ir čia pritarčiau pra, parlamento pranešėjai. Prioritetinių lygų sąrašas ir jautrių rūšių sąrašas turi būti įtrauktas į pagrindinį teisės aktą. Teisės, akto, teisės aktų leidėjai turi iš anksto žinoti, kokios yra tos prioritetinės lygos ir kokios tos yra apimamos lygos. Be jokios abejonės reikia numatyti tam tikrą sistemą, pagal kurią galima būtų lengvai keisti sąrašą, lygų sąrašą, tarkim. Na, bet bent jau pirmasis sąrašas turi būti įtrauktas į reglamentą. Toliau mes manome, kad aštuntas straipsnis, kuris yra tikrai puikus straipsnis, galėtų būti supaprastintas ir patikslintas. Dabar bent jau nėra aiškaus ryšio tarp lygos ir priemonių, kurių reikėtų imtis kiekvienos lygos, kiekvienos lygos atveju. Sudėtinga yra tai aiškinti ir interpretuoti. Mūsų manimų ponios Polsen e, pakeitimai patobulina šią problemą, tiksliau patobulina šį aspektą ir tikrai galima čia būtų daugiau aiškumo tikėtis. Kasgi čia yra dabar svarbiausia? Labai svarbu yra pernelyg ambicingų priemonių. Yra tam tikrų lygų, kurioms ypatingų kontrolės priemonių nereikia. Turime turėti tam tikras priemonės, kuriamis, su kuriomis galėtume prisitaikyti prie e, realaus lygos paplitimo. Nereikėtų pernelyg, pernelyg griežtai, griežtų priemonių e, nedekvačiais atvejais imtis. Yra dabar tam tikrų taisyklių nustatytų pagrindinėme tekste kai, kurios, kai, kurie, kai kurie sprendimai numatyti yra valstybėms narėms priimti. Valstybės narės turėtų turėti galimybę šiek tiek pakoreguoti pasiūlymą tam, kad jis būtų pritaikytas prie e, šalies realybės. Štai, pavyzdžiui, Švedijos, Ispanijos realybė yra visiškai kitokia, lygos taipogi yra kitokios. Reikia turėti galimybę prisitaikyti prie skirtingų auginimo, produkcijos sistemų ir tai turėtume būti numatyta. Mūsų manimų šis e, reglamentas nėra labai lankstus e, valstybėms narėms. Galiu konkrečių e, pavyzdžių pateikti, pavyzdžiui, 13 straipsnis užduočių pasidalymo principas. Na taip, yra tam tikrų aspektų čia, bet nereikėtų dabar absoliučiai visais atvejais e, komisijos delegavimo galės numatyti. Ne, reikia daugiau valstybėms narėms laisvės suteikti. Juk būtent valstybės narės geriausiai žino ir išmano savo struktūras, registravimo formalumus savo domenų bazės geriausiai išmano. Todėl valstybės narės turėtų turėti galimybę valdyti situaciją. Neturėtume kelti pavojaus apskritai bendrai gyvūnų sveikatai ES lygių dėl subsidiarumo principo. Mes manome, kad e, priemonių veiksmingumą galima padidinti. Galima būtų padidinti ir bendrijos sprendimų e, veiksmingumą. Uh, Na, o pabaigai norėčiau paminėti keletą kitų klausimų, kurie mus šiek tiek neramina. Gyvūnų sveikatos ES reglamente nėra kalbama apie diagnostinės laboratorijas. Juk diagnostinės laboratorijos e, yra pagrindas mūsų sistemos, tos referencinės laboratorijos, nacionalinės ar, ar kitokios, turi būti paminėtos. Ir čia pagrindinėse, nustatant pagrindinės taisyklės, reikėtų šį aspektą taipogi apimti. Mes manome, kad reikia ir galima netgi būtų e, geriau ir labiau harmonizuoti tam tikrus aspektus, suderinti. Pavyzdžiui, žirgų atveju tarkime, žirgų e, teisės aktų srityje tikras košmaras yra ta didžiulė teisės aktų įvairovė. Reikėtų pabandyti tai supaprastinti ir suderinti. Na, skaitant pranešimus visada yra šiek tiek per nelik daug kalbama, bet dabar aiškiai pasakysiu, kad 21 ir 22 straipsnius reikėtų patikslinti. Tai yra tie straipsniai, kur kalbama apie veterinarinius patikrinimus. Mes manome, kad tam tikrus aspektus reikėtų aiškiau apibrėžti ir aiškiai pasakyti, apie ką čia yra kalbama. Dėkoju, pirmininkė, ir jeigu turėsite klausimų, mielai juos atsakysiu. Ačiū. Čia mes galime pradėti diskusijas pirmiausia, pane Jėglė. Ačiū. Pirmininkė, džiaugiuosi, kad išreikšta pagirimų pranešimui. Tai svarbu, nes tema sudėtinga. Noriu užduoti klausimą profesoriui Voxholm. Jis mums paaiškino, kad ilgainiui mes turime sukurti ir priimti Europos e, gyvūnų sveikatos įstatymą. Manau, kad jis kalbėjo apie europinį įstatymą, kuris būtų viršesnis už atskirus nacionalinius įstatymus. Taip pat noriu pratesti kolegos iš Ispanijos mintį. Jei kalbame apie Europos gyvūnų sveikatos ir gerovės teisės aktus, tai kokiems gyvūnams tie aktai turėtų būti taikomi ir kokia forma. Ar čia mes kalbame tik tai apie ūkio gyvūnus, ar gyvūnus maisto grandinėje, ar kalbame ir apie laukinius šunis, gatvės šunis ir kitus gyvūnus. Tai yra tuos gyvūnus, kurie galėtų kelti pavojaus ūkio gyvūnams ir žmonėms, tai yra platinti lygas. Kitas mano klausimas skirtas ponui Almansadelero. Jūs daug kalbėjote apie veiksmus nacionalinėme lygmenyje, lyg iš esmės tam pritariu, tačiau, manyčiau, reikėtų aiškiai atskirti. Tuos du lygmenys - nacionalinį ir europinį. Ką reikėtų atlikti europinių lygmenių? Norėčiau, kad jūs pasakytumėt, ką visiškai būtina atlikti europinių lygmenių, kas nepriklauso valstybių narių kompetencijai. Nepamirškime, kad įsigalioja nauja biudžeto struktūra dabar. Ir kai, tarkime, viena valstybė narė patiria krizę, kiti pajunta jos pasiekmes. Pajuntame pasiekmes ir europinėme biudžete krizai, krizėms spręsti tenka skirti daugiau e, pinigų ir dažnai e, nukenčia ūkininkai, o į jų problemas mes taip pat turėtume atsižvelgti. Dėkoju poniai Jeglė. Toliau ponas Enijų. Ačiū. Norėčiau pratesti Ispanijos parlamentaro mintis apie pilkąją e, zoną. Ji teigia, teigia, kad neteisingai išversta raštu į ispanų kalbą. Iš tiesų, čia galima kalbėti apie keturias gyvūnų kategorijas. Tai yra e, tuos gyvūnus, kurie yra ūkio gyvūnai arba naminiai gyvūnai ir aišku, kas už juos atsakingi, bet kitame, e, kitu atveju turime e, kitus laukinius gyvūnus, e, lapės, barsukai ir kiti. Čia dėl jų irgi viskas aišku, bet yra e, kategorija, e, dėl kurios nėra aiški situacija. Tarkime, naminis gyvūnas pabėgęs iš, iš namų, tarkime, šuo, buvęs naminis šuo, bet e, pabėgęs. Ir taip pat kita kategorija - paralelinės rūšys, kurios egzistuoja ir ūkija, ir laukinėje gamtoje. Tai ir elniai, e, e, triušiai, lašišos ir netgi poniai, taip kaip yra jungtinė karalystė. Štai čia gali kilti sumaišties, bandant tiksliai apibriežti šias skirtingas kategorijas. Tikiuosi, kad į šią pastabą bus atsižvelgta. Kita svarbi tema - tai antibiotikų naudojimas. Ir gerai, kad jūs paminėjote, kaip, e, kur įvyko jų naudojimo sumažėjimas. Dažnai teigiama, kad e, ūkiuose gyvūnai pripumpuojami antibiotikų. Aš pats užsimu gyvulininkystę, tačiau galiu Jūs patikinti, kad taip nėra, nes antibiotikų naudojimui reikia veterinaro e, recepto ir jį tenka įtikinti, kad tų antibiotikų tikrai reikia. Be to, veterinaras neleidžia paprastai naudoti antibiotikų profilaktiškai. Tikiuosi, kad ši diskusija šiek tiek išsklaidys būkštavimus, jog antibiotikais piknaudžiaujama. Då var det ingen fler som hade anmält sig som talare och då får jag... Nematau daugiau norinčių pasakyti. Tad e, norėčiau dabar paprašyti, kad profesorius Voxholm atsakytų užduotus klausimus. Dėkuoju. Buvo klausimas apie gyvūnų sveikatos įstatymą. Ką aš turėjau galvoje? Aš tikiuosi, kad ateityje iškils būtinybė turėti gyvūnų sveikatos įstatymą. Ir kad e, pagal Europos teisės aktus bus numatyta, kad e, visoje Europoje, kai kalbame apie gyvūnų gerovę, sąlygos bus visiškai vienodos. Aš labai atsiprašau, kad pasakiau gyvūnų sveikata, bet iš tikrųjų turėjau galvoj gyvūnų gerovę. Kitas klausimas buvo susijęs su antibiotikais. Ir e, džiaugiuosi, kad Junktinės karalystės kolega šią problemą paminėjo, jūsų pavardės taip iš toli nematau, atsiprašau už tai, bet tik galiu patvirtinti, kad iš tikrųjų padaryta pažanga, jūs sakote, kad tos pažangos dar reikia. Iš tikrųjų, E, ši problema kelia didelį susirūpinimą ir mes tikimės, kad šis teisės aktas e, galės pasinarauti pagrindu ir tokiai sėkmei, kurią pasiekėme sukontroliuodami galvijų spongiforminės encefalopatijos protrukį. Dėkuoju. Ni får ursäkta, men jag är inte särskilt bra på att vara ordförande. Pirmininkė. Eh, atsiprašau visų, nesu įpratusi pirmininkauti. Dabar norėčiau steigti žodį ponui Alvansą Delara, kad jis galėtų sureaguoti į užduotus klausimus, bet prieš tai pati norėčiau kai ką pasakyti. Kalbant apie valstybinarių statusą, tai iš tikrųjų viena iš sudėtingiausių problemų, kurią mums tenka čia Europos parlamente spręsti. Tai pasakytina apie bet kokį kontekstą, nes mums reikia ir bendrų teisės aktų, bet tuo pat metu vis, visi sutarėme, kad ES vis labiau įvairuoja, kai kalbama apie gamtą, kultūrą, tradicijas, taip toliau ir taip toliau. Tad e, Europos standartizacijos tikslo pasiekimas yra labai sudėtingas uždavinys. Nebent tais atvejais, kai valstybės narės ir regionai turės galimybę tuos teisės aktus pritaikyti prie specifinių sąlygų. Ponas Salman Zadelara. Dėkuoju, ponia Paulson. Pirmiausia, turiu pasakyti, kad aš palaikau europinį požiūrį, palaikau Europos, europinio lygio teisės aktus ir esu įstikinęs, kad jų mums reikia. Mums reikia bendrų taisyklių ir reglamentavimo. Tai svarbu, nes e, gyvūnų sveikata ties siena nesibaigia. Tačiau tai nereiškia, kad e, turime bandyti reglamentuoti absoliučiai viską labai smulkmeniškai. Nebūtina reglamentuoti visus kablelius ir taškus. Reikia palikti tam tikrą laisvę prisiderinti valstybėse narėse, reikia tam tikro lankstumo, tik tai taip tie teisės aktai galės veikti tinkamai. Mums reikia lankstumo, kad galima e, vieno ar kito teisės akto nuostatas E, koreguoti, pritaikyti geriau. Ir čia reikia ieškoti labai sudėtingas pusiausvėros, bandome tai daryti jau daug metų. Galų gale dažniausiai tai mums pavyksta ir reikėtų, kad tai būtų ir ateityje. Buvo keletas pavyzdžių paminėta, sakysime, atsakomybės pasiskirstymas. Aišku, europinių lygmenių mums reikia labai aiškių teisės aktų, kaip tai reikia padaryti, bet mes turime leisti ir komisijai e, tam tikrus dalykus atlikti pagal deleguotuosius aktus. E, nebūtinai valstybės narės dėl kiekvieno atvejo turi spręsti. E, Tekste aiškiai matome, kad ir konkrečiai 104 straipsnį matome, kad tie dalykai veikia ir nėra reikalo nieko keisti. Jeigu mes nusprendžiame, kad viena ar kita nuostata bus laisvanoriško pagrindu primama, taip ir turi likti. Bet visiškai aišku, kad jeigu valstybėje narėje yra lygos protrukis, tai mes visi už tai sumokame. E, mums e, reikia galbūt tam tikrų nuostatų dėl finansų rezervo, kad galų gale už viską kiekvienu atveju sumokėtų ūkininkai. Žinoma, reikia atsižvelgti ir gyvūnų sveikatą, ir gyvūnų gerovę. Abu dalykai turėtų būti atsispindėti. Turime taip pat įtraukti tam tikras priemonės skirtas ir laukiniams gyvūnams, ir naminiams gyvūnams. E, nes e, tie naminiai gyvūnai kartais yra laikomi laisvėje, bet kontrolės priemonės čia turėtų būti diferencijuotos. Tų pačių priemonių negalima taikyti karvei, briedžiui ar barsukui. Då får jag be och tacka herr Vågsholm och... Eh, Ačiū ponui eh, Volksholm ir ponui Almansa Delara už dalyvavimą šioje diskusijoje. Labai dėkoju Jums už tai, kad atvykote su mumis padiskutuoti. Na, o dabar pakviesime du naujus ekspertus, tiksliau galbūt kalbėtojus. Pirmiausia, Jan Prondata, Lenkijos e, maisto saugos ir veterinarijos e, saugos e, pareigūnas ir taip pat ponė Luiza Paikse, tikiuosi, kad gerai ištariau jūsų pavardę. Ji yra e, Portugalijos e, Porto universiteto profesorė, bei taipogi Europos e, maisto saugos agentūros mokslinės tarybos narė. Ši taryba biologinio pavojaus klausimais dirba. Taigi dėkoju visiems, tiksliau, šiems kalbėtojams už dalyvavimą. Dabar suteiksiu žodį daktarui Prandotai. Dešimt minučių jums skiriama. Pane pirmininkė, labai dėkoju už tai, kad pakvietėte mane dalyvauti šioje diskusijoje. Esu ypatingai patenkintas dėl to, nes per pastaruosius dešimt ar daugiau kaip dešimt metų dirbau Lenkijos atstovybėje čia Briuselėje kaip veterinarijos atašė. Aš norėčiau pakalbėti apie šios dienos temą ir kaip e, Lenkijos atstovas, bet taip pat ir iš praktinės reikalo pusės. Kai kalbame apie siūlomą reglamentą dėl gyvūnų sveikatos, esu parengęs tam tikras įvadinės pastabas, tačiau e, sustelksiu tik ties keliomis problemomis, nes anksčiau kalbėję prelegentai jau paminėjo kai kurias bendras problemas ir aš galiu tik tai pritarti tam, kas jau buvo pasakyta. Norėčiau tačiau pabrėžti, kad eina kalba apie naują požiūrį, ne tik Europos, bet ir tarptautinių lygių, nes kalbame apie tai, kaip turėtų būti įgyvendinamos įvairių tarptautinių gyvūnų sveikatos organizacijų taisyklės. Tad pirmiausia, eina kalba apie mūsų taisyklių derinimą su e, pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos ir kitų organizacijų taisyklėmis. Pirmasis tikslas buvo susisteminti ir supaprastinti jau egzistuojančias taisyklės. Norime taip pat e, tinkamai reaguoti krizių atvejais ir imtis ankstyvų priemonių įvykus e, užkrečiamų lygų protrukiams, ypatingai tokių lygų, kurios daro poveikį žmogaus sveikatai. Svarbiausia problema šiame pasiūlyme yra bendra atsakomybė tenkanti ne tik Europos agentūroms atsakingoms už gyvūnų sveikatą, bet ir ta atsakomybė, kuri tenka kitoms suinteresuotoms šalims ir subjektams, sakysim, gyvūnų savininkams. Ar gyvūnų veisėjų asociacijoms. Tas taisyklės būtina griežtinti, nes, kaip jūs visi puikiai žinote, užkrečiamos lygos savo prigimtimi yra tarp valstybinės. Kalbant apie silpnasias pasiūlymo pusės. Anksčiau kalbėjusieji kai ką jau minėjo, bet aš norėčiau pabrėžti, kad šis pasiūlymas savo prigimtimi yra labai bendro pobūdžio. Aišku, labai sunku pateikti teisės aktą, kuris turėtų ir supaprastinti, ir konsoliduoti ankstesnius teisės aktus ir tuo pat metu būti specifiškas. Aš manyčiau, tačiau, kad e, reikėtų daugiau specifiškumo, kai kuriuose nuostatose yra nuorodų į kitus reglamentus ir tai, apsunkina šio pasiūlymo supratimą. Dabar apie pasiūlymo teigiamas pusės. Visų pirma, pagal šį pasiūlymą numatomas didesnis lankstumas, priklausomai nuo to, apie kokią lygą kalbama. Toliau, pasiūlymas e, leidžia taikyti kitokį požiūrį į gyvūnų ligas, e, konkrečiai zoonozės. Ir visų pirma, susitelkiama ties tų lygų prevencija. E, taip pat norėčiau paminėti ir naują požiūrį į vakcinavimą. Ypač, kai kalbama apie kai kurias e, pavojingiausias lygas. Būtent dėka vakcinų e, pasaulyje prieš e, keletą metų nebeliko kai kurių pačių rimčiausių galvijų lygų. Tai taip pat prisidėjo ir prie tam tikrų a, žmonių susirgymų eliminavimą. E, Junktinės karalystės atstovas paminėjo, kad gali sugrįžti pasiutlygė, be jokios abejonės tai viena iš rimčiausių lygų, bet su ją sėkmingai susidorota e, visoje Europoje, na, o Lenkijoje e, taikome vakcinavimą e, pasienio regione netoli nuo sienos su Ukraina, kad e, ši e, lyga neperžengtų per sieną. Šia prasme būtina paminėti ir mūsų kaimynus, nes e, kai mastome apie šią problemą, turime taip pat galvoti ir apie juos. Kitas svarbus elementas šiame pasiūlyme yra naujos e, politikos e, sričių numatymas, e, taikant bendrąją žininkystės ir bendrąją žemės ūkio politiką. Baigiant savo trumpą pasisakymą, norėčiau dar kartą pabrėžti, kad žengiamas didelis žingsnis į priekį ir kad e, visos taisyklės bei principai, kurie yra čia numatomi, tikrai prisidės prie e, kai kurių pačių rimčiausių lygų sumažinimo. Hiszpanii czy w e, innych krajach, Portugalii, w których tak nie, niedawno stanowił. Neturime užmiršti taip pat ir uh, afrikinių keulių maro. E, ir suprasti, kad jis e, gali ateiti ne vien tik tai iš Afrikos, bet taip pat ir iš rytų. E, E, matome tokios lygos protrukių apie 160 km nuo mūsų sienos. Jeigu ši lyga peržengtų, peržengtų mūsų sieną, tai iš tikrųjų tai turėtų didžiulį poveikį e, keulių ūkiui Lenkijoje ir apskritai Europoje. Na ir dar vienas dalykas - gyvūnų gerovės apibrėžimas. E, tokiais abstrakčiais terminais e, ne, nederėtų būti taikomas. E, šiame reglamente nereikėtų dubliuoti kitų teisės aktų, verčiau dėrėtų susitelkti ties tomis problemomis, e, kurios yra šio reglamento objektas. Pirmininkė. Dėkoju. Daktarai Prandotai Ir dabar norėčiau steigti žodį profesoriai Pešė. Dėkoju už kvietimą dalyvauti. Pone Polson, man garbė dalyvauti parlamento posėdėje. Manęs paprašė parengti pranešimą apie antimikrobinį atsparumą ir jo šaltinius, nes apie tai kalbame ir šio teisės akto pasiūlyme. Aš džiaugiuosi, kad šis klausimas įtrauktas, nes aš jau keltą dešimtmečių dirbu su šiuo antimikrobinio atsparumo klausimu, ne tik gyvūnuose, bet ir e, žmonių atsparumo klausimais. Parengiau skaidrės, kuriuose yra, mano manimų, svarbios informacijos, kad problemą suprastume ir kad pasiūlytume teisės aktų, kurie e, kovotų su šią svarbę sveikatos problema. Antibiotikai žmonėms ir gyvūnams naudojami jau daugiau kaip 50 metų. E, antibiotikai gyvūnuose, naudojami, e, gyvūnuose kurie skirti maistui, antibiotikai yra ko netokie patys, kaip skiriami žmonėms juodai pažymėti antibiotikai yra tie, kurie neleidžiami skirti gyvūnams, kurie naudojami maistui. Nuo 80-ojo dešimtmečio pabaigos antibiotikai, nauji antibiotikai rinkai buvo tiekiami todėl, kad vis atsirasdavo atsparių bakterijų. Pačioje skalės pabaigoje matome e, tokių infekcijų atvejų, kurių antibiotikais nepavyksta išgydyti. Čia matome e, tas rytis, kuriuose antibiotikai naudojama. Daugiau kaip 50 procentų antibiotikų skiriama gyvūnams kokios pasiekmes. Dėl antibiotikų naudojimo gyvūnams ir žmonėms atsparumas didėja ir dėl tiesioginių kontaktų, ir dėl aplinkos taršos. Kad e, matytume visą vaizdą, turime suprasti, kad skirtingose valstybėse naudojamos skirtingos antibiotikų skirimo politikos, taip pat trūksta reglamentavimo ir kontrolės dėl antibiotikų naudojimo. E, ir ta problema itin aktuali labiausiai apgyvendintose šalyse. Dabar noriu priminti štai ką. Bet koks antibiotikų naudojimas sukuria galimybės bakteriniam atsparumui, taip pat genetinėms mutacijoms, naujų genų atsiradimui. E, tai ir biocheminiai bakterijų pokyčiai, o dėl to bakterijos įgyja gebėjimą ir atspar, e, atsparumą antibiotikams. Kalbant apie anti, e, bakterinį e, atsparumą, reikia atsiminti, kad e, tai gali būti ir vertikal, vertikalus, ir horizontalus e, procesas. E, gali tokie genai būti perdodami tarp rūšių ir genčių. Tai vadinamieji konjugacijos, transformacijos ir transdukcijos procesai. Taip pat reikia atsiminti, kad kartais e, koncentruojamasi tik tai į vieną antibiotiką, tačiau tai nesprendimas. Gali būti, kad atsparus genas yra perdodamas į genetinę platformą įvyksta akumuliacija, kelių atsparių genų akumuliacija viename štame ir tai ir tai reiškia, kad e, atsiranda atsparių genų rinkinys. Ir jie yra atsparus, toks rinkinys yra atsparus bet kokių antibiotikų naudojimui. Nesvarbu, ar naudosiu antibiotiką numeris vienas, ar antibiotiką numeris du, rezultatas bus tas pats. Tai mes neišspręsime problemos, jei nesuvoksime e, jos esmės. Grįšiu prie šitos skaidrės. Noriu priminti, kad tie du atsparumo centrai yra svarbiausi. Tai gyvūnai ir žmonės dėl gyvūnų. Duomenys rodo, kad tai labai svarbus šaltinis, atsparumo šaltinis dėl įvairių zoonozių gydimo naudojami antibiotikai. Štai čia matome atsparumo duomenys ES salmonelės atvejai ir Čia kalbame apie atsparumą dviems antibiotikams. Tai ir cefotaksimas, ir atsparumas ampicilinui, o kalbant apie ciprofloksiną, tai jis naudojamas e, paukštienai dėl salmonelos. Nieko keisto, kad duomenys rodo, jog ciproflaksinui atsparumas yra labai didelis šiuo metu. Ir dėl to atsiranda ir žmonių infekcijų. Taip pat salmonelos kai kurie štamai yra atsparus įvairiems vaistams. E, tifimurium monofasig variantas, serumas yra atsparus penkiems svarbiausiems antibiotikams. Ir kai kuriuose šalise jau pranešama, kad trečios kartos cefalasinui yra atsparios tos bakterijos. Toliau apie kampilobakter tai e, dažniausiai pasitaikanti zoonozė Europos Sąjungoje, kampilo e, bakter bakterijos jau yra atsparios e, paukštienoje, bet ir kitose gyvūnų rūšyse. Dažnai tos bakterijos yra atsparios antibiotikams. Duomenys iš Niderlandų rodo, kampilobakter e, vyravimą ir atsparumą, atsparumą trims svarbiausiams antibiotikams – eritromicinui, ciprofloksasinui ir traciklinui. Jie naudojami kampilobakteriozai gydyti. Ir pastaruoju metu matome, kad atsparumas šitiems antibiotikams – pastaraisiais metais, pastarai dešimtmetį didėja. Ir tokia situacija yra įvairiose ES valstybėse. Štai čia skaičiai, galbūt jie jums žinomi, bet nepakenks jų nurodyti didėja atsparumas įvairiems e, vaistams ir dėl to vis sunkiau gydyti infekcijas. E, infekcijų skaičius ir sunkumas didėja. Per metus ES miršta maždaug 25 tūkstančiai žmonių dėl šios priežasties ir tai aišku kainuoja. Tai, e, suma yra didžiulė susijusi su šia problema. Taigi klausimas yra sudėtingas, kompleksinis. Įvairūs faktoriai įtakoja antibiotikų e, atsparumo atsiradimą ir plitimą. Be jokios abejonės pagrindinis faktorius yra antibiotikų naudojimas, neribojamas naudojimas. E, viena iš priežasčių yra globalizacija, gyvūnų prekybos ir maisto produktų globalizacija. Ir aš galėsiu atsakyti dabar į jūsų klausimus. Dėkuoju pranešėjai. Tai viena iš E, aktualiausių problemų, tai yra atsparumas antibiotikams. Pagal pasaulio sveikatos organizaciją tai vienas iš didžiausių, viena iš didžiausių grėsmių žmonijai iš trijų ar keturių pavojingiausių grėsmių. Ar norėtų e, dabar delegatai užduoti klausimų pranešėjams. Maginės, ačiū pirmininkė. Manau, paskutinis pranešimas buvo labai greitai perskaitytas, e, detalus ir techninis, todėl pageidaučiau, norėčiau pranešimo kopijos, e, skaidrių kopijos, nes e, pranešimas buvo labai mokslinis. Galbūt galėtumėt pateikti tą pranešimą atspausdintą. Jūs kalbėjote apie antibiotikų naudojimą ir sakėte, kad klausimas sudėtingas. Jei dirbtumėte mano darbą, kokie būtų jūsų trys prioritetai, kaip spręsti šią problemą? Tai yra, kad būtų galima naudoti antibiotikus žemės ūkėje tada, kai tai pagrįsta, bet tuo pačiu, kad būtų mažinamas tas atsparumo plitimas. Aš mielai atsiųsiu skaidres ir nuorodas, kuriomis aš rėmiausi, o dabar dėl sprendimo. Manau, reikėtų galvoti apie du aspektus. Pirma, kaip mažinti tokių atvejų atsiradimą reikėtų, o, o tai sprendžiant reikėtų mažinti antibiotikų naudojimą. Reikėtų apsispręsti, kurie yra prioritetiniai. Atsparumas antibiotikams yra taip paplitęs yra taip paplitęs, kad kai kurie ankstesni, senesni antibiotikai jau e, nebeaktualūs, nebeveikia. Reikia koncentruotis į naują kartą. Koncentruotis į tuos antibiotikus, kuriems atsparumas yra labiau paplitęs. Jei nesumažinsime e, antibiotikų naudojimo, tai jei nesumažinsime antibiotikų naudojimo gyvūnams ir žmonėms, tų atsparių bakterijų nesumažės. Dėl plitimo, bakterijų plitimo reikėtų stengtis mažinti infekcijas. Čia reikėtų e, gerinti bio saugumą ir dabar mes, mes jau žinome, kad e, paukštienai naudojimo antibiotikų atsparumas, ciproflaksino naudojimas jisai sukelia atsparumą ir žmonėms. Šita problema susijusi su e, paukščių auginimu kai kuriuose valstybėse narise. Pirmiausia, reikėtų problemą išnagrinėti ir pasirinkti e, tinkamą intervencijos priemonė. Ir e, riboti tokių bakterijų paplitimą. Dar keli svarbus aspektai. Reikia išsiaiškinti, kur yra mm, pagrindiniai problemos žydiniai, kad juos izoliuotume. Žinome, kad Vokietijoje tai aktualu, salmonelė, e, salmonelės atsparios bakterijos, taip pat nustatyta žmonių infekcijų, kurios nepasiduoda jokiems vaistams. Taip pat nustatyta ir mirties atveju Štai toks prioritetas e, - stabdyti tokių bakterijų plitimą. Turime rasti tinkamų priemonių, kad išvengtume nepageidaujamų pasiekmių. Gamintojams, aišku, reikia išlikti, gamintojai nori gyvuoti, tačiau mes turime nepamiršti ir mūsų sveikatos apsaugos. Just, uh, I just want maybe just to another important point that is yeah. uh, that could be uh, or should be also taken into consideration is post-harvest. Taip pat svarbu hygienos sugriežtinimas. Taip mes sumažintume plitimo E, rizika tų atsparių bakterijų rizis, e, e, pliti, plitimo rizika gyvūnų auginimo sektoriuje. Tack så mycket. Och så långt jag ser är det inte fler. Labai ačiū. Nematau prašančių žodžio, todėl dėkoju pranešėjai. Tikiuosi, kad galėsite mums persiusti savo parengtą dokumentą. Manau, kad kolegoms labai naudinga būtų su šiuo dokumentu susipažinti tam, kad suprastume, gerai suprastume tai, apie ką mes kalbame. Manau, kad mūsų žinios šios ryties yra gana paviršutiniškos. Todėl dėkoju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 Atsiprašau, jeigu netinkamai ištariau jūsų pavardę. Ponas Arzanovskis yra iš Zoologijos instituto Lenkijoje. Varšuvos mokslo akademijos narys jis yra. Toliau ponas Marino Kontų. Regioninės žemdirbių asociacijos Sardinijoje prez, pirmininkas. Tai štai mūsų du sekantis kalbėtojai. Pirmiausia žodį suteiksiu ponui Elzanovskijui. Prašom. So, good afternoon. I am, I am really honored. Labą dieną. Man didelė garbė šiandieną pasakyti, kadangi laiko neturiu daug, perėsiu iš karto prie temos. Beveik visi sutarė dėl to, kad šis pasiūlymas yra labai bendro pobūdžio. Daug kas jau tokią nuomonę išreiškė ir aš ją palaikau. Esu šiek tiek susirūpinęs, kad e, yra pernelyg e, bendras tekstas ir ko gero pernelyg daug uh, išimčių, kurias turėtų užpildyti deleguotieji ir gyvenimo aktai. Aš esu susipažinęs su nacionaliniais teisės aktais, Lenkijos teisės aktais, žinau, kaip jie veikia ir kaip puikiai valstybės narės e, darbuojasi, stengdamosi susilpninti ES teisės aktus. E, nenoriu čia sumenkinti savo šalies Lenkijos, bet aš iš tikrųjų manau, kad būtent taip ir atsitinka su Europos teisės teisė, kada ji taikoma vietose. Todėl kartais, e, kai e, e, taikoma ta vadinamoji minimalistinė politika, tokie dalykai gali atsitikti ir todėl teisės aktų rengėjai tą turi puikiai suvokti. Pabandysiu pateikti keletą pavyzdžių. Aš viso pasiūlymo, žinoma, negaliu apžvelgti, pabandysiu susitelti ties keliais pavyzdžiais, kurie galbūt yra aktualesni būtent Lenkijai. E, viena iš nuostatų leidžia veterinarinės inspekcijas tik tai tam tikro tipo įstaigose. Ir tai e, e, neįvardinta. Apie tai kalbama 24 pasiūlymo straipsnyje, straipsnyje kur e, kalbama ir apie patikrų dažnumą ir inspektuotinų e, įstaigų tipą. Ir sakoma, kad e, abu tie dalykai turėtų būti apspręsti ateityje. Aš suprantu, kad valstybėse narėse tai galėtų privesti iki kai kurių įstaigų neįtraukimo prie tų įstaigų praleidimo. Ir aš e, norėčiau paminėti e, Lenkijos e, veterinarijos gydytojų konvencijos nuomonę E, joje sakoma, kad kiekviena įstaiga, bent jau kai kalbama apie e, gyvulininkystės įstaigas, e, kad e, tokie patikrinimai turėtų būti atliekami ne mažiau kaip kas šešis mėnesius. E, kita prievalė, kuri tenka veterinarijos inspekcijoms, yra susijusi su sveikatos e, pažymėjimais, apie tai kalbama siūlomo reglamento 140 e, straipsnėje. Kiek aš jį suprantu, tai reikalaujama tokio sveikatos pažymėjimo tik tai valstybėje narėje. Aš neminėsiu pervežimą tarp valstybių narių, susitelksiu tik tai transportavimą vienoje valstybėje narėje, vienoje šalyje. Ir ten sakoma, kad tokio sveikatos pažymėjimo reikia tik tai tada, jeigu e, gyvūnai pervežami iš e, ribojamosios zonos kitaip sakant, tokios zonos, kur buvo protrukis, kur yra ypatinga rizika. Aš manau, kad tai yra labai svarbi problema, nes atsiranda didelė rizika lygoms sklisti regionių lygmenių, ypač kai e, gyvūnai parduodami rinkose. Ir tai buvo labai aiškiai 2001 metais Britanijoje pastebėta, kai buvo stebimas e, snukio ir nagų lygos protrukis parduodant e, gyvūnus rinkose. Todėl aš manyčiau, kad reikėtų kalbėti apie sveikatos pažymėjimą transportuojant e, gyvūnus e, visais atvejais, ne tik tai vienoje šalyje ir ne vien tik tai iš tam tikros ribotos zonos. E, pažvelkime e, į gyvulių turgų, rinkų turgų e, riziką. Mes čia matome statistiką, kurie atspindi padėtį, padėtį Lenkijoje. Maždaug šimtas tūkstančių gyvūnų, e, žinduolių ir paukščių buvo parduota per e, maždaug e, 50 e, turgų. Ir žinoma, tai kelia didelę riziką. Net registruoti ūkių e, gyvūnai yra parduodami Ir labai dažnai e, yra prekiaujama jau sergančiais e, galvijais e, Lenkijos maisto saugos ir veterinarinės tarnybos ataskaitoje buvo apie tai labai aiškiai konstatuota. Tačiau e, e, Lenkijos atvi, atžvilgių e, maisto ir veterinarijos institucijos e, pareiškė netiek daug kritikos. Reikalas tas, kad e, e turguose e, drastiškai yra pažeidinėjami e, ir ES, ir pačios Lenkijos įstatymai. E, mes turime tokių pavyzdžių iš šių metų Liepos mėnesio, kai į skerdiklas buvo gabenami sergantys gyvuliai ir nebegyvi gyvuliai. E, ši, ši, e, ši padėtis buvo, buvo užtikta Po to buvo imtasi priemonių, e, taikant nulinės tolerancijos principą, e, padėti šiek tiek pagerėjo, bet tik tai šiek tiek. Ir e, kaip aš jau minėjau, jau dar prieš keletą mėnesių tokie gyvūnai, gyvuliai buvo gabenami į gyvulių turgus. Ir kas dar labiau e, gilinas pro problemą yra tai, kad kai kurie turgai yra registruoti veterinarinėje inspekcijoje, o kai kuriais atvejais taip nėra. Ir veterinarijos inspektoriai atsisako inspektuoti tokius turgus. E, būtent atsižvelgdami į tai, kad jie yra neregistruoti. Tai yra absoliučiai e, jokinga situacija. E, sakysime, e, taip atsitiktų, jeigu būtų prašoma, kad nusikaltėliai užsiregistruotų policijoje ir tik tada būtų gaudomi. Taigi, yra e, pakankamai daug argumentų teikti, kad e, tokie E, gyvūnų turgai, kurie nėra vien tik tai Lenkijos specifinis bruožas, e, yra ypatingos svarbos objektai, ypatingai kai kalbame apie e, gyvūnų sveikatą. Tai labai aiškiai buvo konstatuota per 2001 metų snukio ir nagų lygos protrukį Didžiojoje Britanijoje. Bet tie dalykai dabartinėme pasiūlyme neatsispindi, nežinau, kaip tos problemos galėtų būti sprendžiamas. Reikia daug griežtesnių nuostatų, siekiant įvesti discipliną, drausmę tarp tam tikrų e, kompetitingų įstaigų valstybėse narėse. Na ir pagaliau norėčiau E, pasisakyti e, tą pačią natą, kaip kad ir ponios Paulson pranešimas. EFSA pripažįsta, kad e, gyvūnų transportavimas sukelia esminę riziką dėl gyvūnų rygų sklaidos ir pasklidimo. Tai pasakytina konkrečiai apie salmonelės atvejus ir e, daugeliu atveju mes žinome, kad dėl salmoneliozės taip pat padidėja ir e, visuomenės sveikatos rizika. Aš manau, kad e, naujasis teisės aktas E, turėtų gana smarkiai sumažinti gyvų gyvūnų transportavimą, tiek kai kalbama apie e, distanciją, pervežimo distanciją ir kitus dalykus, pirmenybė teikiant skerdienos pervežimams. Atsižvelgiant į mano pateiktus atvejis, e, aš manau, kad reikėtų e, daugiau dėmesio skirti sąsai tarp gyvūnų sveikatos ir žmonių sveikatos. Ačiū. Jūsų parodytos nuotraukos tikrai šokiruojančios yra, prie to dar sugrįžime. Na, o dabar žodį suteiksiu ponui Marino Kontų. Jis yra Sardinijos regioninės e, ūkininkų asociacijos e, pirmininkas. Labas vakaras. Dėkoju Europos parlamentui e, už pakvietimą dalyvauti šiame renginyje. Labai džiaugiuosi galėdamas atstovauti Italijos ir Sardinijos ūkininkus. Esu Mario Kontu, Sardinijos ūkininkas ūkininkų asociacijai atstovauju. Be jokios abejonės ekrane matote, kokia yra mūsų asociacija, kokias mes paslaugas siūlome oškų, avių, galvijų ir keulių augintojams. Mes esame tarptautinės gyvulių augintojų asociacijos nariai. E, bendrosios politikos rėmose dirbam kovojame už gyvulių augintojų teisės. Sardinijoje techninės pagalbos veiksmų planą valdome ir jis yra skirtas visai Sardiniai. 230 technikų, agronomų e, dalyvauja šiuose veiksmuose. Kiekvieną dieną trijuose, trijuose ūkiuose jie apsilanko ir informuoja ūkininkus apie svarbiausius ūkininkams klausimus. Taigi mes tikrai dirbame konkrečiai su ūkininkais ir manome, kad e, žinome, kokios yra gyvulių augintojų problemos. Mūsų požiūris yra daugia disciplininis ir prevencinių požiūrių remiasi. Kągi mes manome apie reglamentą? ir komisijos iškeltus tikslus peržiūrint gyvūnų ir augalų sveikatą bei e, kitus aspektus. Mūsų manimų šios taisyklės yra priimtinos Mūsų manimų taip tikrai tai turi poveikio visuomenės sveikatai, zootechnologiniam sektoriui. Jis taipogi yra naudingas, kuris e, gerą augintojų praktiką propaguoja jau keletas metų. Gyvūnų gerovė ir sveikata yra būtina, jeigu norime užtikrinti e, tinkamą gyvūnų apsaugos lygį Europoje ir, ir tinkamą vartotojų apsaugos lygį. Turi būti tinkamai ši apsauga remiama. Ūkininkai yra pirmojoje, pirmosiose fronto linijose, taip sakant, saugant ūkiuose auginamų gyvūnų sveikatą ir gerovę. Dabar, kad ir kokie bebūtų projektai, projektuose turi būti apimamas gyvūnų gerovė ir sveikata. Projektus turi įgyvendinti profesionalai, tai yra veterinarai arba zootechnikai. Ir turi būti tinkamai pasiūlymai įgyvendinami. Mes manome, kad visų subjektų bendras darbas, sinergija yra būtini tam, kad e, prevencija būtų užtikrinama, o ne bausmės jau po fakto. Mes manome, kad e, reikia vadovus, gidus, taip sakant, renkti E, ir kitas priemonės taikyti epidemijų stebėjimo srityje. Mes manome, kad e, planai ir konsultacijos ūkininkams turi būti naudingi visų pirma vartotojai. Mes manome, kad horizontalių projektų dėka ir iš apačios viršų tau, taikomo požiūrio dėka galima geriau kovoti su lygomis. Mano e, regione, štai pavyzdžiui, afrikinio keulių maro lygos ir kitos lygos yra tikrai aktualios. Ir štai dabar mūsų programų pagalba oškų bei avių augintojai gali tiesiogiai dalyvauti e, e, šioje mūsų veikloje. Štai pavyzdžiui, 65 procentai oškų pieno gali būti perdirbti į tipiškus, perdirbtas į tipiškus sardinios sūrus. Be jokios abejonės reikia dirbti su visomis prevencijos sritimis, kaip e, augintojams, augintams labai svarbu yra suprasti štai ką. Nereikia primestis taisyklių gyvulių augintojams. Reikia dialogą užmėgti, užmėgsti su jais. Reikia užmėgsti dialogą ir bendradarbiauti su visais privačiais ir valstybiniais subjektais šio srities mūsų gamintojai, augintojai turi būti apsaugomi, nes jie gamina maisto produktus, kuriuos naudoja, vartoja tiksliau e, visi vartotojai. Na, o dabar didelės tarptautinės įmonės bando savaip manipuliuoti šiuo sektoriumi. Na, o žemės ūkio politika turi apsaugoti e, gyvulius ir augintojus jų. Aš manau, kad uh, reikia apsaugoti tą tūkstančius metų siekiančią gyvulių auginimo ir sėjomainos kultūrą, tam, kad tos tradicijos būtų per, per, perdotos ir ateities kartoms. Jeigu dabar ta, Sardinija yra puikus pavyzdys e, galimų nesėkmių. Štai pavyzdžiui, Sardinijoje šiuo metu vyksta potviniai. Žmonės pakeitė gamtą, taigi dabar vyksta potviniai, daug e, sunaikintų, apgadintų vietovių, žmonės daug labai taipogi nukentėjo nuo to. Mes manome, kad reikia elgtis oriai reikia užtikrinti teisę į gamtos grožį visiems. Tas pats principas turi būti taikomas ir maisto produktams, žaliavai, e, e, paruošimo, gamybos metodams, virimo, tarkim, metodams. Visi turime dirbti kartu, nes jeigu nulai, nusileisime viename maisto grandinės etape, tai nuo to gali viskas nukentėti. Maisto tyrimai, platinimas, daug čia sričių apimama. Bet svarbiausia, reikia užtikrinti maisto produktų gamybą ir tai yra susiję glaudžiai su ekonominiais procesais. Buvo kalbėta dabar apie antibiotikus. 84 metais, kai pradėjome savo veiklą, iš dešimties tūkstančių pagaminto pieno, 125 e, litrai e, pieno naudojamo sūriams buvo užkrėsta antibiotikais. Na, dabar toks kiek, tas kiekis yra tik tai 2 kg. Ačiū. Tak så mycket och då... Ačiū. Nežinau net nuo ko pradėti. Norėčiau pasveikinti e, lankytojų iš Kantabrijos, e, Ispanijos regiono grupę. Tikiuosi, kad išvykdami iš čia daugiau būsite sužinoję apie tai, ką veikia Europos parlamentas tikiuosi, kad suprasite, jog Europos parlamentas yra svarbus subjektas ir kad Žemės ūkio komitetas taipogi labai svarbus yra e, subjektas visoje ES Žemės ūkio sistemoje. Taigi noriu pasveikinti mūsų lankytojus. Na, o dabar žodis Kortas Lasler. Ačiū, pirmininkė. Prieš keletą savaičių buvau susitikęs su savo regiono gyvulių augintojų atstovais, Kantabrijos gyvulių augintojų atstovais. Juos labai neramina tuberkulo, tuberkuliozės ir kitų lygų e, žydiniai reikia didinti biudžetą tam, kad būtų kovojama su šiuo reiškiniu. Štai pavyzdžiui, regioninių e, lygių 6,4 procentais buvo sumažintas biudžetas. Aš į komisiją jau kreipiausi dėl šio klausimo. Komisija atsakė, pasakė, jog reikia aktyvuoti mechanizmus, kurie egzistuoja ir reikia perspėjimo sistemos dėl e, šios lygos e, jau buvo pasakyta, kad e, reikia imtis priemonių, nes dabar ūkininkai nukenčia e, dėl sveikų gyvulių skerdimo. Parlamentas turi užtikrinti, kad visos patologijos būtų paminėtos pagrindinėme teisės akte. I det förslaget som ligger nu så försöker vi och... Pirmininkė. Taip, šiame pasiūlyme bandome, kaip tik ir bandome uh, patikslinti ir nurodyti, kokios patologijos turi būti įtrauktos ir kokios e, gyvūnų veislės ar rūšis turėtų būti taip pat įtrauktos. Komisija siūlo tai reglamentuoti deleguotasiais aktais, bet manau, kad visi šešėliniai pranešėjai, visi šiame darbe dalyvaujantis asmenys mano, kad e, sąrašai turėtų būti įtraukti į teisės akto pasiūlymą, į pagrindinį tekstą. Ar būtų klausimų, dar kitų klausimų? Jeigu ne, tai tada pabandysiu surezimuoti šiuos klausimus. Išklausome tikrai labai daug informacijos. Pirmiausia, dėl skirtingų valstybių narių statuso Ispanijos atstovas šį klausimą iškėlė, kaip peržengti skirtumus tarp regionų Europoje. Mes norime bendros Europos rinkos, vieningos rinkos, norime bendrų vienodų sąlygų, bet kartu taipogi puikiai suprantame, jog gamtinės, klimatinės sąlygos, o taipogi ir tradicijos bei kultūros yra labai svarbios tiek nacionaliniu, tiek vietos lygmeniu. Ir tai būtų susiję su tuo, kaip tų tikslų pasiekti. Aš manau, kad galėtume galbūt dabar sugrįžti prie tų fotografijų, kurias rodė kalbėtojas iš Lenkijos. Čia puikus pavyzdys. Lenkijoje yra tam tikrų tradicijų. Aš, pavyzdžiui, Lenkijoje prieš maždaug 25 metus lankiausi ir pati fotoreportažą esu padariusi netgi. Jungtinėse, jungtinėje karalystėje taipogi susiduriama su gyvūnų turgų problema Pavyzdžiui, Skandinavijos šalyse mes neturime tokios praktikos. Nežinau, kaip yra e, Rumunijoje ar Ispanijoje, tarkime. Ir nežinau dabar, ar tai yra grinai nacionalinės specifikos klausimas, ar šį klausimą turėtume reglamentuoti Europos lygiu. Nežinau, kas būtų teisėta, kas neteisėta, ar reikėtų tuos turgus išlaikyti, ar ne. Man atrodo, kad šis klausimas nuolat yra keliamas. Tai yra, koks yra ryšys tarp gyvūnų gerovės ir teisės aktų, kurių neturime. Dabar leidžiamuose teisės aktuose turime užtikrinti, kad būtų įtrauktas, įtrauktas gyvūnų gerovės aspektas Kita vertus, nežinau, ar gerai ir ar tikslinga čia visas tas detalės nurodyti. Jeigu dabar dėl gyvūnų sveikatos, teisės akte dėl gyvūnų sveikatos tai įtrauksime, tai ar nebus tai pernelyg e, techniška ir e, griežta. Pagrindinėme teisės akte reikėtų kalbėti apie gyvūnų gyvenimo ar laikymo sąlygų gerinimą. Bet taip pat reikėtų užtikrinti, kad ūkininkai, visų Europos regionų ūkininkai būtų traktuojami vienodai. Štai dabar matome, kad kai kurių regionų ūkininkams taikomi, taikomi labai griežti standartai, na, o yra ir tokių šalių, kur gyvūnų srities teisės aktų praktiškai nėra. Todėl situacija šiuo metu bent jau yra, gali būti prilyginama katastrofai. Čia galima būtų prisiminti ir atsparumą antibiotikams. Štai pavyzdžiui, antibiotikams atsparios bakterijos dabar teikiame pasiūlyme yra traktuojamos kaip grėsmė E, gyvūnų ir visuomenės sveikatai. Tai čia faktas toks yra. Tačiau realiai antibiotikų naudojimas ir pernelyg intensyvus antibiotikų naudojimas būtų sėtina su endeminėmis lygomis. Tai yra tos mislygomis, kurios nėra klasifikuojamos kaip perduodamos lygos. Šios lygos sukelia ūkininkams nemažai finansinių problemų, taip pat sukelia nemažai problemų ir kasdieninėme ūkininkų darbe. Mėly kolegos, turime pabandyti gerai suprasti, kokie čia yra ryšiai tarp tų vadinamųjų detalių nesminių klausimų, kurie yra iš įvairiausių sričių, galima sakyti. Mes turime bandyti surasti pusiausvyrą tarp viso to. Ar būtų dabar klausimo, galbūt būtų kažkokių tai kolegų, kurie nepritartų mano tokiai, tokiam rezumė. Na, matau, kad visi labai čia e, gražiai šiandien elgesi, niekas neprašo žodžio, niekas neginčia nieko. Turiu Jums pritarti dėl skirtingų standartų ir požiūrio į gyvūnų gerovę ES. Pane Jėglė, kuri vis dar yra čia, kalbėjo apie barsukus Junktinėje karalystėje. E, mes matome, kad yra grupių, kurios pasisako už tokių gyvūnų naikinimą. E, kovojant su gyvulių TBC, bet tie dalykai apsunkina mūsų bendrosios gyvūnų sveikatos politikos įgyvendinimą. I, I Dėkuoju, pirmininkė. Su susidomėjimu šiandien klausiausi visos diskusijos, bet kai jūs pradėjote kalbėti apie kai kurios dalykus, kurie e, vyksta, kad ir toje pačioje Junktinėje karalystėje ir Airijoje, čia kalbu apie gyvulių pardavimą turguose, tai turiu pasakyti, kad visa tai e, daroma laikantis labai griežtų sąlygų. E, aš visada rėmiau principą, kad gyvūnai turi būti pervežami, o ne varomi iš vienos vietos į kitą. Bet e, tokius principus įtvirtinti visuose valstybėse narėse nėra labai paprasta. Mes turime ieškoti pačio mažiausio bendro vardiklio E, jeigu taip neselgsime, tai tada matyt nepakaks mums žinių tuos griežtus reikalavimus įgyvendinant vienodai visose valstybėse narėse. <clears throat> E, tai e, jeigu kalbame apie gyvulių pardavimą ar paukščių pardavimą ir tas sąlygas, tai reikia pasakyti, kad yra pakankamai daug išimčių. Ir tada kyla klausimas, e, kodėl tos valstybės narės, kurios taiko griežtesnės sąlygas, turėtų pripažinti tai, kad kitos valstybės narės laikosi švelnesnės pozicijos. E, aš pats esu susijęs su žemės ūkiu ir visada stengiuosi užtikrinti, kad e, gyvuliai būtų pašerti ir pagirdyti e, net anksčiau, negu kad aš pats pavalgau ar atsigeriu. Ir visoje Europoje tikriausiai taip elgesi absoliuti dauguma ūkininkų. Tačiau visada bus kažkokių vietovių, kur kas netinkamo atsitinka. Taip e, yra buvę ir mano pačio šalyje, bet tada ieškami sprendimai įgyvendinamas priemonės. E, bet apskritai kalbant, ponė pirmininkė, aš manau, kad mums pasisekė, jog jūs patikėte labai gerai subalansuotą pranešimo projektą. Pirminkė, dėkoju. Kai kalbame apie laisvą rinką ar vienos šalies viduje, ar apie bendrąją rinką, turime neužmiršti, kad laisvoji rinka gyvais gyvūnais ir gyvūniniais produktais priklauso nuo aukštų standartų, kontrolės standartų, ypač kai kalbame apie pavojingiausias lygas. Taip pat turime neužmiršti maisto, maisto prekių, turime neužmiršti viso mm, gyvenimo ciklo, nes tarkime antibiotikais užteršti maisto produktai gali atsirasti ant vartotojų stalo. Tai mes e, stebime, pavyzdžiui, kai kalbame apie vištienos gamybą Europoje. E, dar vienas dalykas e, buvo paminėtas keltas įkių, tad ir aš dar paminėsiu. Mano pasiūlyme laukiniai gyvūnai apibrėžiami kaip bet kokie gyvūnai neturintys savininko. Taigi kalba eina apie gyvūną, kuris niekam nepriklauso ir už kurį niekas neatsako. Tai gali būti ar sulaukėjęs e, šuo gatvėje ar briedis girioje. tie gyvūnai niekam nepriklauso, nėra teisiškai atsakingo savininko. Aš manau, kad tokia apibrieštis e, tinkamiausia, nes apriepia visas, visus gyvūnų tipus. Na, pabaigoje norėčiau padėkoti visiems mūsų prelegentams, ekspertams, kurie atvyko į Briuselį. Patekė mums e, daug informacijos sunku bus užmiršti man e, tuos paveikslėlius iš, e, iš Lenkijos ir galiu tik tai išreikšti viltį, kad e, daugiau mes tokių vaizdų nematysime ir kad iš tikrųjų pasieksime persilaužimo, užtikrindami, kad visi gyvūnai Europoje bus auginami užtikrinant e, geras sąlygas. Noriu priminti Jums, kad rytoj tęsime darbą 9 valandą. Balsuosime dėl įvairių pranešimų tame tarpe ir dėl biudžeto, kuris skirtas tam reglamentui, apie kurį šiandieną kalbėjome. Kažkas visai teisingai sakė, kad biudžetai yra svarbus dalykas. Hmm Tačiau šiandien Europoje susidurime su padėtim, kai norime labai daug ką nuveikti, o pinigų turime nedaug. Dėkui.